Thank you. Madam Chair, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos, ponė pirmininkė, e, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. E, džiaugiuosi šią man suteikta garbe E, būti paskirtąją komisijos narę atsakingą už vidaus rinką, pramonę, mažas vidutinės įmonės bei verslumą. Tikiuosi, kad aš užsitikrinsiu jūsų pasitikėjimą ir paramą e, tai užduočiai, kurią man patikėjo komisijos pirmininkas Junkeris. Po šešių e, metų ekonominės krizės Europa atsigauna, tačiau Reikia nedelsiant užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Europai reikia sugrįžti į, ge, įklėstėjimo, ekonominės dinamikos ir socialinės anglaudos kelią. Kad pasiektume to, manau, reikia sutelkti dėmesį į praktiškai veikiančią ekonomiką. Kaip to pasiekti? Manau, kad nereikia grįžti prie diskusijų, ar mums reikia daugiau liberalios, ar labiau socialinės Europos. Manau, kad reikia ir to, ir to, nes abi tos dalis yra labai svarbios. Vidaus rinka gali pasiūlyti piliečiams ir verslui daug daugiau jeigu tai taps mūsų prioritetu. Galėtume daugiau dirbti užtikrindami mūsų ekonomikos konkurencingumą. Šio laikinės ekonominės sistemos yra grindžiamos ekonominių vertybių grandinė, kurioje e, prekės ir e, paslaugos yra tarpusavyje labai susijusios ir e, galimybės tolesnės plėtros galimybės egzistuoja už valstybių sienų. Aš tęsiu savo pimtakų Barnyje, Tajanį ir Feroči darbą. Rengiuosiu sutelkti dėmesį į keturis svarbiausius tikslus. E, vi, viso e, vidaus rinkos potencialo išnaudojimą, E, pramonės konkurencingumo skatinime per investicijas ir inovacijas, e, verslo aplinkos gerinimą ir paramą MVI bei vidaus rinkos plėt... projektavimą už ES sienų. Norėčiau apie tai detaliau pakalbėti. Jūs visi esate daug kartų girdėję kad vidaus rinka yra svarbiausias įrankis, leidžiantis siekti darbo vietų kūrimo ir augimo. Tačiau kliūtis tam išlieka ir netgi yra sukūriamos naujos. Tokia išvaida e, skelbiama ir neseniai e, pasirodžiusioje studijoje dėl to, kokią pridėtinę vertę užtikrina Europa. Turime sutelkti dėmesį į tuos sektorius, kuriuose augimo potencialas yra didžiausias. Pavyzdžiui, žinome, kad dar išlieka kliūčių, kuriant visapusiškai veikiančią paslaugų rinką Europoje. Reikia įveikti tas kliūtis ir rasti būdų e, užtikrinti didesnį augimą, pavyzdžiui, e, geriau pritaikant abipusio pripažinimo principą. Turėtume daugiau dėmesio skirti pramonės ir mažų ir vidutinių įmonių politikos susietumui. E, prekių vidaus rinka yra gerai pažengusi. Tai vienas svarbiausių Europos integracijos ramščių. Tačiau e, produktų ir paslaugų e, skiriamoji linija vis labiau nyksta šiandien. Todėl turime supaprastinti vidaus rinkos požiūrį į tam tikrus sektorius ir konsoliduoti jį. Kalbėdama apie tai, norėčiau paminėti ir skaitmeninio turinio vidaus rinką atėjo laikas visur e, esančius e, e, išmaniosius telefonus derinti su išmaniaja politika. Todėl sieksiu ypač veiksmingai įgyvendinti štai kokį prioritetą. Užtikrinti, kad visos taisyklės veiktų ir funkcionuotų ir kad veiktų, kad, kad jų įgyvendinimas būtų užtikrintas laiku ir veiksmingai. Vidaus rinkos valdysena man bus svarbių tikslų. Ir ji turi vaidinti visą teisį vaidmenį Europos semestro procese, kuriame dalyvauja valstybės narės. E, kreipsiuosi į savo tarnybas ir raginsiu jas pasinaudoti prieinamomis priemonėmis, kad būtų įvertinta naujų teis, teisės aktų kainą, apimant ir poveikio vertinimą, mažų vidutinių įmonių testą ir konkurencingumo e, įvertinimą bei e, ekspostį vertinimą. Taip pat rengiuosi bendradarbiauti su komisijos viceprezidentu Timmermans. Noriu pažymėti, kad e, vartotojai yra augimo varomoji jėga turime nusiųsti žinę žmonėms, kad ES egzistuoja dėl to, kad jie yra. Ir negalime dėl to e, ignoruoti socialinio matmens. Noriu pabrėžti, kad aš nepritariu tiems, kurie teigia, kad vidaus rinka negali pasiteisinti, nes ekonominės laisvės atsit negalima suderinti su socialinėmis teisėmis arba atvirkščiai. Žinoma, reikia siekti pusiausviros. Tačiau aš nebejoju, kad įmanoma vidaus kurti tokią vidaus rinką, kuri būtų grinčiama įstatymo viršenybė ir kuri e, veiktų praktikoje. Kalbėdama apie tai, aš norėčiau pabrėžti, kad aš esu ypač suinteresuota socialiniu verslumu. E, tai yra galimybė e, pasiūlyti novatoriškus socialinių problemų sprendimus. Esu įsitikinusi, pavyzdžiui, kad jeigu kalbėtume apie ES profesionalią kortelę, tai e, tai užtikrintų galimybę lengviau rasti darbą visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau pakalbėti apie tai, ko sieksiu per pirmosius savo darbo metus. Mėnesius. E, paslaugų direktyvos įgyvendinimas draugė diegiant nau, atnaujintą vidaus rinkos paslaugų strategiją produktų saugos ir rinkos stebėsenos paketą. E, veik, sieksiu užtikrinti veiksmingą nau, e, naujų viešu, viešųjų pirkimo teisės aktų gyvendinimą ir konsoliduoti intelektinės nusavybės e, teisių E, įstatymo gyvendinimą. Taip pat skirsiu dėmesį pramonės konkurencingumo skatinimui. Negali būti tvaraus augimo, jei nebus solidžios pramoninės bazės. Pramonė e, sudaro 3 e, ketvirtadalius Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriaus Europos Sąjungoje ir 3 ketvirtadalius Europos eksporto. Pramonė yra e, ekonomikos šerdis Europ... Lenkijoje ir paslaugų sektoriaus veiklos svarbiausia dalis. Taigi paslaugos ir prekes yra tarpusavėje susijusios. Jei Europa nori e, e, ekonominės gerovės, nori būti e, konkurencinga pasauliniu mastu, pažengusi technologijų srityje bei gyventi tvariai, tausojant aplinkosaugą, mes turime užtikrinti didesnį pramonės konkurencingumą e, ir įgyvendinti e, e, sieki, kurį iškėlė Junkeris, kad iki 2020-ųjų ekonominės pramonės svoris sudarytų 20 procentų ES BVP. Toliau, pramoniai reikia energi energijos, e, išteklių ir įgūdžių prieinamomis kainomis. Europa moka, Europoje mokame didžiausią kainą už energetiką pasaulyje. Aš sieksiu e, skatinti energijos našumą, tolesnį energijos naš, naudojimo našumą ir sieksiu ištikrinti, kad būtų e, integruojama vidaus energetikos rinka. Esu pasirengusi dirbti su savo kolege Marianne Tyson, kad e, drauge užpildytume egzistuojančias įgūdžių spragas. Kalbu apie e, įgūdžius ir, e, ir specialistus, kurių reikia įmonėms. Skatinsiu profesinį mokinį, mokymasi. Viena didžiausių Europos pramonės problemų yra labai menkos investicijos, tai yra 20 procentų mažiau nei prieš krizę. Ir paremsiu komisijos pirmininką Katainen šioje srityje, e, mobilizuojant 3 milijardų eurų investicijų paketą. Sieksiu užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos našiai ir pasitelksiu patirtį sukauptą e, administruojant regionų finansavimą, kad pasiektume reikalingą Europos pramonės e, išaugimą. Trečia Pramoniai būtina investuoti į inovacijas ir modernizavimą. Privalome sukurti inova, inovacijoms palankę aplinką, kurioje E, geros idėjos susilauktų paramos nuo pat pradžių iki pat jų praktinio įgyventinimo rinkoje. Pasinaudosiu visomis priemonėmis nuo intelektinės nusavybės teisų infrastruktūros iki e, startuol, paramos startuoliams, e, pasitelkiant finansavimo ir viešųjų pirkimų politiką. Draugė su kolegomis kolega Karlu Medas, aš panaudosiu Horizontas 2020 bei kitas ES politikos priemonės, kad užtikrinčiau uh, E, pramonės inovacijoms, e, kurios yra skirtos rinkoms, bei E, taip pat pa, už tiesų užtikrinti paramą svarbiausioms technologijoms skaitmeninėje pažang, pažangios gamybos, e, biotechnologijų ir nanotehnologijų srityse. Ketvirta, ypač didelį dėmesį skirsiu Europos strateginėms svarbos pramonės sritims. Automobilių sektoriuje, manau, reikia iš naujo inicijuoti KARS 2020 procesą, peržiūrėti e, automobilių tipo patvirtinimo teisės aktus, kad užtikrintumėme jų suderinimą derinimą. E, cheminių medžiagų srityje dirbsiu su kolega Karmenu Vela, kolegė Karmenu Vela, gyventinant ryšį reglamentą. Gynybos srityje skirsiu dėmesį vidaus rinkai, e, gynybos pirkimams bei e, racionalių investicijų užtikrinimui. E, statybos srityje e, sieksiu, įvert, sieksiu parengti šio sektoriaus analizę ir įgyvendinti statybos produktų reglamentą. Bet noriu taip pat labai aiškiai pasakyti, mano požiūris bus visa apimantis. Aš sieksiu apriepti visus sektorius nuo plieno iki turizmo sektoriaus ir kūrybinės pramonės ryties ir atsižvelgti visų šių sektorių skiriamuosius bruožus. Taip pat noriu pasakyti, kad dirbdamas su Europos pramonės atstovais. Aš nepamiršiu tai, kas to, kas labiausiai rūpi piliečiams. Visų pirma, sveikatos e, apsaugos produktų sektoriuje. Noriu Jūs patikinti, jog mūsų pacientų ir piliečių sveikatos užtikrinimas bus e, svarbiausias mano siekis. Sveikatos apsauga ir e, sauga yra svarbiausi prioritetai ir šiais klausimais aš E, sveikatos apsaugos rytyje rengiuosi dirbti su kolega Viteniu Andriukaičiu, paskui komisijos nariu atsakingu už sveikatos sektorių. Mūsų pramonė privalo išlikti tvari. Turime skirti dėmesį e, ekologiškosios ekonomikos plėtotėjai. Todėl rengiuosi apsvarstyti pramonių, priemonių paketą e, siūlantį švarių technologijų dėgymą bei E, išteklių, veiksmingą išteklių naudojimą pagristą rinkoms poreikiais. 2015-aisiais e, pasiūlysiu visapusišką kelio gairių planą, kuris apims veiksmus skirtus e, pramoniai paremti. Jo tikslas bus konkurencingumas, pasitelkiant Europą 2020 strategiją ir Europos semestrą. E, verslui palankios aplinkos kūrimas ir parama MVI. E, visoms įmonėms reikia tinkamos jų veiklai aplinkos. Aš sieksiu supaprastinti tą aplinką verslui ir užtikrinti, kad ji būtų prognozuojama. Didelį dėmesį skirsiu MVI, e, sieksiu visiškai išnaudoti kosme programai skirtus 2,3 milijardus eurų. Taip pat, pat sieksiu patobulinti Enterprise Europe Network Visos e, mano iniciatyvos, kurias teiksiu, bus patikrintos, e, kaip pagal jų poveikį mažoms ir, galima jų poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant užtikrinti, kad e, jų poveikis nebūtų neproporcingai didelis mažoms įmonėms. Taip pat sieksiu peržiūrėti smulkaus verslo e, aktą Europoje. Taip pat sieksiu užtikrinti e, spartesnį įmonių licencijavimo procesą. E, Administracinė e, naštą verslui mes galime e, sumažinti dėkdami elektroninės vieno langelio e, paslaugų įmonės skirtas verslui. Taip pat sieksiu supaprastinti bankruotų atvejų nagrinėjimą ir čia rengiuosi bendradarbiauti su kolege Vera Jurova, kuri bus atsakinga už teisingumą vidaus rinkos e, projektavimas už ES ribų. Mūsų e, e, gerovės ateitis priklauso nuo tarptautinių rinkų. Europai reikia prieigos prie ES ir pasaulio rinkų. Todėl rengiuosi dirbti su prekybos komisare Cecilija Malstrom ir paremti ir siekti rinkų atverimo už Europos ribų, abipusiškumo ir abipusės naudos pagrindų. Turiu omeny Junktinės valstijas ir Japoniją, su kuriamis vyksta dėrybos. E, reikia abipus e, sumažinti tarifus, pašalinti netarifinius barjerus, atverti e, paslaugų rinkas ir užtikrinti geresnę prieigą prie vyriausybinių viešųjų pirkimų rinkų. Tuo pat metu, kaip sakė pirmininkas Junkeris, tai nebus daroma mūsų, pas mus galiojančių standartų sąskaita. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į kylančios rinkos šalis, tokias kaip Kinija ir e, mūsų artimiausios kaiminystės valstybės. Taip prašau, jeigu dar tik vienas sakinys liko. Europos Sąjungoje kartais e, susidarėme su požiūriu, kad vidaus rinkos plėtimas, kūrimas yra naudingas tik tai įmonėms. E, tikrai yra ne taip. Vidaus rinka yra daug daugiau, tai yra Europos ekonomikos pamatas. Tai aktualu visoms įmonėms. Todėl vidaus rinka net neatsiejama nuo inovacijų. Ji privalo užtikrinti didesnį Europos konkurencingumą ir užtikrinti e, augimą, kurio taip siekiame, ir darbo vietas mūsų piliečiam. E, ir už, sugražinkime Europą į aktyvę darbo vietą.